ši vieta e, parlamente lieka laisva nuo 16 Liepos. Informuoju Jūs, kad jau trečia taisyklė, jos trečia ir ketvirta dalis. Teisės reikalų komitetas savo posėdėje Liepos 5 dieną patikrino šių ponų įgaliojimus. Ponas Belas Kovačias nuo 31 gegužės 2010 e, metų ponios Ildiko Galperes ir pono Keith Taylor nuo 10 metų 2 birželio ir pono Lukas Hartong ir pono Jano Mulderio nuo 10 metų 22 birželio. Šie siūlau patvirtinti šios mandatus, ar yra pastabų. Patvirtinti. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos sesijos pradžioje.